žmonėms, kitaip gali kilti labai rimta krizė. Taip pat mes norime užtikrinti, kad humanitarinė pagalba būtų teigiama saugiai. Ir e, jūsų rezoliuciją perduosiu šiuo, šiuo klausimu tinkoms tarnyboms. Dėkoju, diskusiją šiuo klausimu baigėme. E, penktadienį 12 val. Disku... balsuosime dėl šio klausimo. O dabar e, pradėsime svarstyti kitą e, darbo tvarkės punktą tai yra padėtis Sirijoje. Norėčiau suteikti žodį vėl ES saugumo ir e, išorės e, veiksmų vyriausiai galiotiniai poniai Ashton. Pone pirmininkė, ačiū. Gerbiami nariai, mus e, visus pašiurpino e, smurtas e, prasiveržę Sirijoje. Nebuvo pasigailėta, civilių nebuvo pasigailėta vaikų. Mes norime, kad smurto protrukiai ir žudimai liautusi. Ir mus ypač neramina tolesnis, tolesnio militarizavimo galimybė ir konflikto stiprėjimo galimybė. Smurto stiprėjimas e, iki prieš balandžio 12-ąją e, paliaubų paskelbimo terminą buvo neprimtinas. Taip pat sulaukime pranešimų apie Homso miesto apšaudimą ir civilius nužudytus Hame ir Deroje. E, smurtas e, aprimo, tačiau to nepakanka. Dar kartą mes e, visomis įmanomomis priemonėmis raginame, kad smurtas būtų nedelsiant nutrauktas ir kad Anano planas būtų įgyvendintas visapusiškai ir nedelsiant. Jūs žinote, kad situacija išlieka nestabili. Smurtas Homse, Hanoje, Alepoje apie tai mums primena. Uh, Junktinių tautų saugumo taryba vienbalsiai šeštadienį patvirtino rezoliuciją, pagal kurią e, numatoma dislokuoti. E, pirminę 30 karinių stebėtojų komandą Sirijoje, kad būtų e, pradėti teikti pranešimai apie e, ginkluoto smurto nutraukimą. E, tai labai svarbus posūkis įgyvendinant jungtinių tautų e, ir Arabų lygos e, specialiojo pasiuntinio Kofio Anano šešių veiksmų planą. Mm, visos ES valstybės narės negalėjo pastangų užtikrinant, kad, kad tarptautinė bendruomenė kalbėtų vienu balsu šiuo klausimu. Draugė su savo tarnybomis dirbau su Rusija ir Kinija praėjusią savaitę per didžiojo šonetuko susitikimą Vašingtonė ir siekiau, kad jie pakeistų savo poziciją ir paremtų mūsų poziciją. Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucija e, ragina, tai yra tarptautinės bendruomenės vardu ragina Sirijos režimą nedelsiant visapusiškai visiškai e, įgyvendinti pasiuntinio šešių pasiūlymų planą. Tai pasirinkimo nėra, šešių punktų planas nėra alternatyvus, vyriausybė privalo jį visapusiškai gyvendinti. Kariai ir sunkioji ginkluotė turi būti patraukti iš gyvenamų vietų, reikia užtikrinti taikių demonstracijų ir la, galimybę asociacijos laisvę, taip pat suteikti humanitarinės pagalbos prieigą visose e, vietovėse, kur, kur vyko mūšiai. Tik visiškai ir patikimai nutraukus smurtą, Ananas turės galimybę e, įgyvendinti savo taikų planą. Mes stebime padėtį vietoje, paraginame visas šalis e, laikytis Kofenano plano, atidžiu atsižvelgiant į vyriausybės ankstesnį elgesį ir neiš, neišpildytus pažadus, ši rezoliucija yra tikra galimybė jai pasikeisti ir bendradarbiauti. Mes nuo pat krizės pradžios reikalaujame vieningų veiksmų ir dabar ypač svarbu, kad Junktinių tautų saugumo tarybos narės toliau teiktų Kofenanui paramą ir užtikrintų, kad e, Sirijoje pradėtų veikti jungtinių tautų stebėjimo misija. Kinija ir Rusija turi toliau vaidinti svarbų vaidmenį, ieškant konflikto sprendimo ir panaudoti visą savo turimą įtaką, užtikrinant, kad, e, kad saugumo tarybos rezoliucija būtų visapusiškai gyvendinta. Daugelį kartų asmeniškai esu išreiškusi paramą ypatingajam pasiuntiniui Ananui ir jam bei generaliniam sekretoriui Bankimūnui, su kuriuo susitikau vakar, esu pareiškusi, kad, kad ES ir jos valstybės narės yra pasirengę reikia suteikti bet kokią reikalingą paramą stebėjimo misijai. Bendradarbiaudami su Arabų valstybių lyga mes jau padėjome e, įsteigti e, situacijų kambarį ir tobuliname e, komunikacijų galimybės bei teikiame e, mokymus. Praėjusią savaitę sušaukiau krizės platformos susitikimą, kur dalyvavo visos išorės e, veiksmų tarnybos, e, tarnybos pirmininkaujant generaliniam sekretoriui Pierre Vimu. Mes e, drauge, koordinuodami su Kristalina Georgijeva, deriname savo veiksmus, teikdami paramą ir bendradarbiavame su visomis Sirijos kaimynėmis valstybėmis, ambasadoriais Bruselėje ir valdžia vietoje. Dirbame drauge siekdami veiksmingo ir koordinuoto ES atsako. Mes nutraukime visą paramą Sirijai, taip pat višalį bendradarbiavimą Sirijos dalyvavimą regioninėse programuose, taip pat EIB e nutraukė visas paskolas ir techninę paramą Sirijai. Tačiau išlaikėme pagalbą nenutraukime pagalbos, kuri yra naudinga Sirijos žmonėms, studentams, žmogaus teisų gynėjams ir opozicijai. Tai yra Sirijos studentams ir universitetams skirtos programos. Toliau teiksime e, prieglopsti, medicininės paslaugas, maisto ir kitokią pagalbą. Skyrėme 28 milijonų eurų humanitarinę pagalbą Sirijai ir kaiminėms šalims. Pirmininkė, parama kaiminėms valstybėms taip pat yra labai svarbus dalykas. Šiuos klausimus uh, kai lankiausi savaitgalį Turkijoje, aptariau su Turkijos užsienio reikalų ministru Davutoglu. Humanitarnė ir saugumo padėtis Turkijos pasienyje yra kritiška ir Turkija labai tinkamai reagavo, sutikdama sparčiai profesionalią pagalbą 25 tūkstančiams pabėgėlių patekusios teritoriją. Aš pasiūliau paramą Vinicijų Davutoglu ir toliau palaikau su juo ir jo tarnybomis glaudžius kontaktus dėl tolesnių e, veiksmų. Mes taip pat dirbame su Jordanija ir Libanu, e, mobilizuodami visas priemonės, e, reaguojant į jų prašymus. Gerbėmi nariai, svarbu veikti sparčiai, palaikant glaudų ryšį su vietos ministerijomis. Daugybė iš savo vietovių išstumtų žmonių yra kaiminėse valstybėse, bet jie gyvena, negyvena stovyklose, o šeimose. Todėl turime teikti paramą regiono gyventojams, kurie, kuriems kurie ypač nukentėjo dėl Sirijos piliečių srauto. Turime tai daryti, darome tai draugę su komisijos nariu Fūlė ir pasiūliau netidėliotiną priemonę siūlyti 23 milijardus eurų paramos e, fondams, kurie būtų skirti Sirijos e, E, pilietiniai visuomeniai ir pabėgėliams. Noriu taip pat pasakyti, kad aiškiai, kad be, paramo, kad be tos teikiamas paramos mes toliau griežtai taikome sankcijas ir e, griežtos priemonės. E, yra taikomos. Paskutinis ES e sankcijų raundas buvo paskelbtas e, užsienio reikalų tarybos kovo 23-ąją. Šiandien Paryžyje vyksta susitikimas kur e, svarstamos sankcijos sukurtos Stambulo, Stambulo susitikime. E, svarbu, kad mūsų delegacija Damaske e, veiktų tol, kol saug, vietinė saugumo situacija leis jai veikti. Me, ten dirba kelių valstybių narių diplomatai, tų valstybių, kurios nusprendė nutraukti savo ambasadų veiklą, tai Ispanijos, Italijos, Belgijos ir Niderlandų. Norėčiau pakalbėti apie darbą su Sirijos opozicijos grupėmis. Tai yra labai svarbus klausimas ir čia Europos parlamentas gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Noriu padėkoti Jums už Jūsų pastangas užmeskant kontaktą su opozicijos grupėmis. Mūsų tikslas yra paskatinti visas grupės, atidėti į šalis tai, kas jas skiria ir dirbti drauge, siekiant veiksmų koordinavimo ir kelio priekin, užtikrinant e, tvarkingą persitvarkymą. E, jos turi kurti bendrą Sirijos ateities viziją, kurioje visi Sirijos gyventojai galėtų jaustis laisvi ir lygus. Taip pat e, nu, daviau nurodymą savo tarnybai tęsti susitikimus su opozicinėmis grupėmis. Gerbiami nariai, e, Sirijos ateitis yra, yra Sirijos žmonių rankose. Reikia gerbti jų norus, teisės ir aspiracijas. E, E, Asadas turės savo pažadus įrodyti darbais. Ačiū. Ačiū už Jūsų pranešimą. Dabar suteiksiu žodį ponai Salafranka Sančias Nerija. Vyriausioji įgaliotinė, ponė pirmininkė. E, Sirijoje vyksta trigubas žaidimas. E, Irano ir Saudo Arabijos įtaka yra čia stebima, taip pat Egipto vaidmuo visame Egip, arabų pavasaryje neginčiamas. E, taip pat šiame konflikte dalyvauja ir Rusija bei Kinija jungtinėse tautose. Reikia stengti stengtis, reikėjo tiksliau pasakus stengtis, kad rezoliucija jungtinėse tautose būtų priimta, tačiau e, ši rezoliucija turi atitikti ir tautų e, siekius. Reikia nepamiršti, kad Sirijoje yra vis dar smurtaujama civilinė, pilietinė visuomenė spaudžiama. E, pone Ešton, Siūsdami e, Kofi Ananą į tą regioną e, siūsime dvigubą žinę pasauliui. Alasadas dar liks valdžioje ir remiamas Kinijos ir Rusijos jis žinos, kad gali visiškai nebaudžiamas žudyti savo šalies žmonės. Kitaip tariant, toje šalyje niekas nepasikeis. Turime atsižvelgti į visus faktorius reikia toliau teikti humanitarnę pagalbą. Jūs kalbėjote apie konkrečius skaičius, apie bendradarbiavimą su komisijos nare Georgieva. Tačiau nereikėtų pasitikėti tik diplomatais, reikėtų veikti konkrečiai ir savo žingsnius turėtume pradėti nuo reikalavimų Asadui, jis turėtų atsistatydinti. Pone Dekaiser, mintis. Dėkuoju, pirmininkė. Su ponė Gomeš buvo nuvykę prie Sirijos Libano sienos, e, kaip tik balandžio pradžioje. Galėjome susitikti su Sirijos opozicijos grupe, kuri buvo atvykusi iš Beirutą, e, bet mes suvokėme, kad gali vykti sprogimas net ir Libane dėl mm, šyitų sunitų konflikto, kuris e, dabar e, pasireiškia Sirijoje. Mes matome, kad e, bijomasi, jog vyks vyksta karas svetimomis rankomis, e, geopolitiniai interesai reiškėsi, konfliktas tarp sunitų, e, šytų, Saudo Arabija, Kataras tarsi kišasi į e, padėtį šioje šalyje, į tai, kas vyksta ir nenorime dar vienos revoliucijos Tikėkime, kad Kofi Anano planas e, užkirs kelią pilietiniam karui. Tai nėra e, ideali situacija, idealus sprendimas, bet e, Anano planas pagerintų padėtį, užtikrintų Alas, Bašero Alasado išėjimą, išvykimą iš šalies. Ir reikia kalbėti su opozicija, kaip įgyvendinti e, Kofi Anano planą. Tačiau e, opozicija, e, visuomenė yra labai įbauginta šioje šalyje. Kitas klausimas yra pabėgėliai. Tai yra prioritetas. Prioritetas ne tik humanitarinė prasme, bet ir politinė, pavyzdžiui, Libanui. Sirijos opozicija. E, turi problemų su Hezbollah. Aš to įbaigsiu. Ir noriu pasakyti, ponė Ašten, ponė Ašten, jums noriu pasakyti, jūs dabar turite priemonės ES ambasadą. E, darykite taip, kaip buvo padaryta su Bengaziu. E, pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Labai atsiprašau, sako pirmininkas, jūs e, viršėte kalbėjimo laiką, taigi turėjau išjungti jūsų mikrofoną. Dabar ponas Vergovštat, e, trims minutėms. Labai atsiprašau, ponė Dekaiser. Dabar žodis ponui Vergovštat. Pone Aštin, jūs labai diplomatiškai pakalbėjote, taip sakysiu. Tačiau šį kartą turiu pasakyti, kad um, e, reikia pripažinti, jog ponas Sarkozy yra teisus, nors ne visuomet su juo sutinku. Matome, e, kad yra Anano planas. Jūs nekalbėjote apie tai, kad per pastarąsias keletą dienų beveik daugiau kaip šimtą kartų tas planas buvo pažeistas. Daugiau kaip 60 žmonių vakar buvo nužudyta. Nežinau, kiek šiandien žuvo Sirijoje gyventojų. Taigi kaip galima kalbėti apie Anano planą, kuris praktiškai netaikomas. Baširas Alasadas jo netaiko. Man atrodo, kad reikia, jog tarptautinė bendruomenė lauks, kol dar keli šimtai žmonių bus nužudyti, kol visi pripažins, kad tikrai tas planas nepasiteisino, nes Bašaras Asadas jo neketina įgyvendinti. Manau, kad vėl pamatysime, kad e, bus nužudyta Sirijoje daug, dar daugiau žmonių. Ir dabar paskutinė mintis reikia nusiųsti stebėtojus. Tarptautinės bendruo, tarptautinė bendruomenė, ES sako, mes e, visapusiškai paremsime. Bet ką? 250 tūkstančių stebėtojų, bet jiems e, reikia nežinia kiek tūkstančių karišių, kad juos apsaugotų. Aš nežinau, ar kitaip neįmanoma. Čia yra specialistų, kurie tikrai gali paaiškinti, kiek reikia apsaugos, kokios tiems 250 e, stebėtojų. Ir mes dabar galvome, kaip apsaugoti stebėtojus, o ne Sirijos e, gyventojus, prieš kuriuos Baširas ar Asadas vykdo išpolius. Manau, kad nėra tai geras kelias. Ką mes ten turime stebėti, ponė Ašten? Mes jau žinome, kad planas nepasiteisino, kad Baširas Alasadas e, žudo toliau žmonės, kad Baširas Alasadas nevykdo savo pažadų, kad jis paprasčiausiai e, vykdo nusikaltimus ir toliau prieš žmoniją. Mes tą žinome, jau laikas, laiko nebeturime, laikas baigėsi. Mes dabar ką, saugosime tuos stebėtojus, mes turime veikti. Ir tai reiškia, užtikrinti humanitarinius koridorius, saugias zonas ir paramą suteikti Sirijos opozicijai. Jau galime dirbti su saugumo taryba, darykime taip, jeigu tai neįmanoma dėl Rusijos ir Kinijos pozicijos, tada e, dirbkime be saugumo tarybos. Tačiau tarptautinė bendruomenė turi tam tikrų prievalių. Ir galiausiai paskutinis klausimas. Ar galėtumėte pateikti informacijos dėl paskutinio incidento su vokiečių laivu, kuris bandė gabenti ginklus į Siriją ir tai tiesiogiai pažeidė ginklų embargą. Ponas pirmininkė. Ir aš, ponios Dekaiser, e, vardu pasakysiu, kad tie dalykai yra kur kas svarbiau, negu kad e, plaktuku duoti signalą, jog nebeturiu laiko pasisakyti, nes kalbame apie labai rimtą problemą. Frauštate, ja si myslím, že Pone Perhoštadai. Aš manau, kad e, darbo tvarkos taisyklės turėtume gerbti ir aišku, jums spręsti, e, kaip jūs turėtumėte išdėlioti savo mintis, jūs kalbėjote tris minutės. O dabar dvi minutės poniai Brandner. Garbioji vyriausia įgaliotinė, pirmininko pavaduotoja, situacija Sirijoje yra siaubinga, nepriimtina ir vienas svarbiausių dalykų yra daryti spaudimą stebėtojų formą, taip pat e, remti institucijų dėgymą, veiklos užtikrinimą, kaip kalbėjo ponė De Kaiser. E, reikia negalime teikti pagalbos selektyviai. E, tai politinio požiūrį būtų neteisinga. Kalbant apie humanitarnę pagalbą, turime užtikrinti, kad pabėgėlių teisės būtų užtikrintos. E, šaudimas į pabėgėlius, nesvarbu iš kurios stovyklos, yra visiškai neprimtinas dalykas. Mūsų pareiga yra padėti ir remti pabėgėlius toje šalyje. E, tai būtina. Dar vienas ypatingai svarbus dalykas. E, turime užtikrinti, kad kraujo praleimas Sirijoje būtų pabaigtas. Turėtume nepamiršti ginklų embargo. E, sausio 10 dieną Kipro valdžia leido prisišvartuoti Rusijos laivui, e, kuris vežė daugiau nei 59 tonas ginkluotės e, Alasadui. Tai yra nepriimtina. Kipras negali kompensuoti savo skolų kelių per Rusiją ir teikti pagalbą opozicijai. Kiek vėliau e, laivas pasiekė norėjo siekė pasiekti Siriją, tiesa, neseniai jis pakeitė kursą. Tačiau e, panašus, panašios operacijos yra nepriimtinos. Turime laikytis ginklų embargo įsipareigojimų. Aš prašau jūsų ištirti Kipro vaidmenį mano minėtame incidente. Taip pat skubiai kreipėmės į Jūs atvirame laiške, prašydami užtikrinti tinkamą stebėseną, kaip įgyvendinamos mūsų embargo sistemos. Aš įteiksiu Jums šį laišką asmeniškai ir tikiuosi Jūsų atsako. E, Ačiū. Aš, gal... Gal galite atsakyti į klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą, ponas Kasolidis. Mėlynosios kortelės procedūra. Atleiskit, mes tikrai čia nesusirinkome, kad fotografuotumėmės. Noriu paprašyti, kad susidėtumėte ausinės, kad suprastumėte klausimą. Viskas, ką aš žinau, praėjusią vasarą Kiprą įvyko siaubinga nelaimė. Buvo konfiskuotos prokstamosios medžiagos pažeidžiant embargą. 14 žmonių žuvo. Tai buvo ekonominė nela... katastrofa. Jūs kalbėjote apie faktus, o Kipro vyriausybės pozicija yra kiek kitokia. Aš e, noriu pasmerkti savo vyriausybę. Ir e, vyriausiai galiotinė gal galėtų pasakyti, ar tai buvo embargo įsipareigojimų pažeidimą. Atleiskite, tai nebuvo klausimas laikantis melinosios kortelės procedūrų. Prašau, žodis jums. Ačiū. Ginklų embargas, kaip kuomet jis buvo paskelbtas, numato, kad negalima ginklų perduoti. Tai viskas, aišku, priklauso nuo to, kaip tiksliai apibrėžėme tą ginklų perdavimą ir tranzitą. Tačiau jeigu laivas užsipildo degalų uoste ir jis vyksta per Kiprą, tai yra rusų laivas. Aš noriu, kad tas atvejis tiesiog būtų ištirtas ir išsiaiškintume visą tikslę informaciją ir faktus. Būtent to reikia, reikia tyrimo ir galų galę išsiaiškinsime, kokia, yra, kokia buvo realybė, kokie yra faktai. Ir būtų tikrai normalu, jeigu ES tokį tyrimą atliktų, kad ji išliktų patikima šioje srityje. Georgijų. Kita kortelė, prašom, kolegė. Labai trumpai. Mano kolega pirmininkė turėjo klausimą. Mes norėtume, sužin... norėtume sužinoti klausim... atsakymą į klausimą. Ar per vyriausybę veikiant yra pradėtos reikiamos procedūros, įmanti žygių prieš tuos žmonės, kurie e, užsima Sirijos žmonėmis. Manau, kad šis klausimas turėtų būti panagrinėtas atidžiau ir kitas klausimas. Ar yra pripažįstama, e, kad yra susitarimas mūsų aptariamų klausimų ir kokios informacijos reikia, kad nesibaigtų ta situacija taip, kaip mes ją esame papuolę. Dėkoju. Uh, Dėkoju norėčiau pasakyti, kad naujų žingsnių yra. Dabar norėčiau pasakyti štai ką. Buvo e, tokia situacija, kad atplaukė laivas į uostą, jis nebuvo sulaikytas. 59 tonai ginklų buvo pakrauti į tą laivą ir jie keliauja uh, e, Baširo Asado režimui. Ir aišku, kad e, puiku, kad dabar šis veitas vyksta, tačiau nesulaukiau patvirtinimo. Uh, apie tai, kokie tai iš tiesų buvo ginklai. O man atrodo, kad pokalbis su Kipro vyriausybė turi įvykti labai rimtas. Galbūt buvo viskas padaryta taip, kaip reikia, tuomet puiku. Tačiau manau, kad tyrimas turi būti atliktas ir negalima tokį įvykio nutilėti. Žodis ponui Karimov, minutė. You, uh... Dėkoju, ponė pirmininkė vyriausiojo įgaliotinę. Aš tikrai labai vertinu tai, ką Jūs minėjote šiandien savo pareiškime. Suprantu, e, kokie sudėtingi įvykiai vyksta, kaip jie vystosi. Jūs kalbėjote apie demokratinius pereinamuosius procesus. Daugelis e, vadovų Europos kalbėjo apie tai pasarosiamis dienomis ir savaitėmis. Tačiau faktai yra štai kokie. Mes regis nesulauksime demokratinių pakitimų Sirijoje, kol nebus e, padedama tvirtai e, Sirijos opozicijai. Tai turi būti nuosekli, nes priešingų atveju nieko nepavyks pasiekti. O mums taip pat reikalinga yra informacija. Mums reikia sužinoti, ką turi daryti ES, ką turėtume mes daryti, kad sustiprintume opoziciją, kuri galėtų įvykdyti reikiamus pakitimus. Ir dar vienas dalykas. Anksčiau jau buvo iš keltas klausimas dėl vieno iš aktyvistų. Ir režimas jį tiesiog persekioja labai specifiniu būdu ir labai techniškai tobulin, patobulintų būdų. Tas žmogus negali visiškai perduoti savo mm, info, turimos informacijos apie padėtį kistose miestuose. Dėkuoju. voorzitter ačiū sirijos konflikto demilitarizavimas būtinas siekiant politinio sprendimo deja labai daug iš kaiminių šalių ginklų patenka. Galbūt Europa galėtų suvaidinti prevencinį ir teigiamą vaidmenį, nes mėlynieji šalmai E, yra Kolanos aukštumose. Ar dalis tų mėlynųjų šalmų galėtų galbūt sukontroliuoti sieną su Sirija ir Jordanija? Ar ES gali padaryti spaudimą Sirijos nacionaliniai tarybai nes ES labai džiaugiasi, kad Sirija patvirtino Kofenano taikos planą. Ačiū, Hadži Georgiu. Dvi minutės. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο. Ačiū, ponė pirmininkė. Nėra jokių abejonių, kad Europos Sąjunga ir mūsų parlamentas abejingai žiūrės, kaip ten vyksta žmonių žudimai, kurie vyksta mūsų kaiminystėje. Šios e, žudynės visų pirma organizuojamos e, tos valstybės vadovų. Tačiau svarbiausia yra, kad mes pagalvotume apie du dalykus. Ir e, surastume tam tikrą pusiausvyrą. Tai būtent kiek tūkstančių žmonių turi būti nužudyta, kad mes pamatytume, kad, kad toje šalyje yra abejotina demokratija. Ten žudomi tos valstybės žmonės ir tuos žmonės žudo jų vyriausybė. Dešimtis tūkstančių žuvusių žmonių. Tai panašu jau į Irako situaciją. Tai kalbama tik tai apie tariamą demokratiją toje valstybėje. Sirijoje nėra jokios lygybės tarp opozicijos jėgų ir tarp vyriausybės. Vyriausybė yra daug smarkiau ginkluota ir turime vis dėlto remti Kofi Ananą ir jo planą, kad nebūtų tam planui prieštaraujama ir jis nebūtų pažeidinėjamas. Mes turime suprasti, kokį svorį turi Sirija šiame regione. Netgi galėtume pagal tą reikšmę palyginti Siriją su Kinija. Yra tam tikrų interesų saugumo taryboje, kai kurios valstybės turi ten savo interesų, pavyzdžiui, Kinija arba Rusija. Uh, Negali būti, kad e, dabar vis daugiau žmonių žus ir nebus jokios galimybės sustabdyti ginklų eksportą į Siriją. Mes turime visiškai gyveninti Kofi Anano planą. Todėl tai yra vienintelė galimybė užtikrinti, kad nusiramins situacija. Sirijoje, pane Gomeš, jums žodis. Dviem minutėms. Uh, pone, pone De Kaiser buvo nuvykusi į šį regioną ir šiaurės regionę. E, šiaurės Libane jinai kalbėjo su pabėgėliais iš Sirijos. Ir mes matome, kad ten iš tikrųjų yra keli dalykai. Tai būtent ten yra, ten vyksta žmonių žudimai. Ir me, negalime imtis jokių E, priemonių, nes prieštarauja Kinija ir Rusija. Ir kitas dalykas, tai yra šytų e, sukilimas Sirijoje, kurį remia Iranas. Todėl yra daugybė prieštaringų nuomonių ir tarp mūsų e, narių. Mes kalbame apie įvairius humanitarinius koridorius, tačiau šie humanitariniai koridoriai neturi nieko bendro su realybė. Reikia daugiau karinė jėga tą užtikrinamų priemonių reikia atitinkamų pajėgų dislokuoto Sirijoje, kad būtų išvengta žmonių aukų ir mes galėtume pasipriešinti tai dviveidystai, kuri ten vyksta, nes ten tik nėra demokratinė valstybė. Taigi, kas svarbiausia yra Europos Sąjungai? Yra remti Kofi Anano planą. Nes tik tai šis planas gali užtikrinti, kad nekils ilgas pilietinis karas. Tačiau mes turime aiškiai pasakyti, kad ir Kofi Anano plane, ir ES lygių turi būti nuspręsta, kad Asadas turi būti nušalintas nuo valdžios, kad būtent nebūtų vykdomi nusikaltimai prieš žmonės. Aš manau, kad yra labai svarbu remti Anano planą. Būtent remiantis ir stebėtojų misijomis, užtikrinant saugumą, atitinkams stebėtojams ir, toje, tai ir to regiono žmonėms. Be to, mes turime atsižvelgti ir kitas valstybės, tai yra į Libaną, pavyzdžiui, ten žmonės atsiduria sudėtingoje situacijoje, nes plūsta daugybė pabėgėlių. Mes turime vis dėlto imtis e, tokių priemonių, kurios užtikrintų demokratiją. A, ačiū. Dabar vieną minutį žodis suteikiamas poniai Kreisel Dörfler. Iš tikrųjų labai liūdna ir baisu tai, ką turi patirti žmonės Sirijoje. Kovisonanas tai yra tarpininkas, jisai padarė viską, ką galėjo, tačiau ar to plano B užtenka. Todėl iš esmės pasaulio bendruomenė turi pasakyti aiškiai Kinijai ir Rusijai, kad taip toliau negali vystytis šis procesas. Tol, kol mes čia trypčiajame vietoje, tol Asadas žudys savo žmonės ir bandys numalšinti opozicijos sukilimą. Tai mes turime suprasti. Ir tie žmonės, kurie dar vis mano, kad su Asadu ir jo parankiniais galima taikiai susitarti, tie gali dabar vis dėlto pamatyti realybę. Pone Verkošta, tai gal leiskite man pasisakyti. Taigi, iš esmės, ponas Turkijos ministras pirmininkas Erdoganas jau kalbėjo apie tos pagalbos koridorius, apie kitas priemonės. Tačiau nepavyko įgyveninti tų priemonių. Mes tik tai jėga galime priversti Asadą nusileisti. Mes, kaip pasaulio bendruomenė, neturime žiūrėti sudėję rankas, kaip žudomi žmonės. Mes turime plano, e, plano, mums reikia plano B, tačiau to plano B aš nematau. Ačiū. Dabar mes pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Mes turime šešis kalbėtojus. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį e, poniai Kretu. Doamna înalt reprezentant, planul ANAN a fost, mă tem, ultima... Pone vyriausiai galiotinė, e, labai gaila, tačiau Kofi Anano planas buvo paskutinis bandymas taikiai išspręsti Sirijos problemą. 11 tūkstančių žmonių buvo įtraukti E, į šios įvykius. Tūkstančiai buvo areštuoti, sužeisti, e, buvo priversti palikti savo namus. Ir štai matome, kad situacija tebėra labai trapi. Visą tai rodo, kad Asado režimas nesažininkai elgesi su tarptautinė bendruomenė. Damasko režimas tik e, imituoja bandymus sustabdyti smurtą. E, Saugumo taryba taip pat nerado sprendimo ir nuo kovo 21 matosi, kad e, tas planas, Arabų lygos planas ir Kofi Anano planas e, nebūna, nebuvo įgyvendinamas. E, ten buvo kalbama apie politinių kalnių paleidimą ir panašiai, tačiau nieko nebuvo nuveikta. Dėkoju. Ačiū, kolega Tenok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 komisijos pirmininko pavaduotoja, Sirija iš tikrųjų yra Arabijos regione, kur ja, e, kyla daugybė konfliktų tarp įvairių šalių. Ir šitas e, susirėmimas tarp opozicijos ir vyriausybės jau pareikalavo daugybės civilių gyventojų aukų. Saugumo taryba e, pareikalavo, kad būtų nutrauktos šios kovos ir kofi Ananas buvo nusiustas į šį regioną ir jam šiek tiek pavyko įtikinti konfliktuojančias pusės priimti šešių punktų planą. Ir prižiūrint jungtinėms tautoms buvo įvesta tai, taika. O dabar stebėtojų misijos nariai įvairiose e, šios šalies regionuose stebė, kaip laikomasi paliaubų susitarimo. Iš tiesų šitas laikinas e, tai, taikos sustarimas negali užgarantuoti ilgos taikos. Kitas kalbėtojas, ponės Obramairis. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Žiniasklaida skelbia, kad e, Sirijos vyriausybė turi 2500 raketų, kai, kai kurios iš jų gali pasiekti negi Europą. Jos visos yra aprūpintos naudingomis medžiagomis. Ir Mm, todėl būtina užtikrinti, kad neatsidarytų politinis vakumas šioje valstybėje, kad išlūgus vyriausybei nepatektų tie ginklai į priešiškas Europai rankas. Todėl mes turime sukurti demokratinį režimą šioje valstybėje, e, kuris atsižvelgtų į mažumų e, teisės, ypač kurdų ir krikščionių. Todėl mes turėtume kreiptis ir į Turkiją, kad e, Ankara taip pat pasirūpintų kad migrantai iš Sirijos nepatektų į Europą, o čia Turkija gali pasirūpinti tuo, jinai tai gali padaryti ir gali netgi užtikrinti tam tikrą stabilumą šiame regione. O jeigu mes Turkiją priimsime į ES, tai šie pabėgėliai tikrai plūstelės į Europą. Kita kalbėtoja, Maria Žuber. Obrigada, senhor Presidente. Dėkuoju, pirmininkė. Savaime suprantama, kad reikia daugiau demokratijos ir teisingumo jau visą eilę metų. Valsty, e, vyriausybėje pozicija norėjo pasikeitimų. Mes šiandien norime ne revoliucijos, mes ne kažkokio tai maišto. E, norime, mes matome, kaip vyksta dabar konfliktas ir kaip įsikiša karinės jėgos. E, teroristai finansuojami iš e, Saudo Arabijos, iš Turkijos, įvairūs fondai iš e, Prancūzijos ir Amerikos prie to prisideda. Tai nėra vidinis konfliktas Sirijoje. Tai yra tokia o, operacija, kuri yra skirta, kad būtų užsitikrinta prieiga prie išteklių Sirijoje. Europa, JAF ir e, kitos šalis turi laikyti Sirijos suvereniteto ir turi nebekurstyti to konflikto. Tik taip mes galėsime pasiekti taikos, nes antraip matome daug veidmanystės. Ačiū, toliau ponas Miltar. Ačiū, ponė pirmininkė. Vyriausybė ir opozicija kaltina vieną kitą nutraukus paliaubų sutartį. Nes, kaip matome, paliaubos yra nutrauktos, yra pažeidinėjimas žmogaus teisės ir matome, kad tas šešių punktų planas, bent jau jo įgyvenimas, yra pakankamai sudėtingas. Ar mes galime užtikrinti taiką, ar mes galime susodinti prie bendro darybų stalo opoziciją ir vyriausybos? Iš esmės e, tai neaišku, nes iki šiol bet kokie veiksmai nepavyko. Tai ir e, įrodė buvusios stebėtojų misijos. Jeigu tos misijos ne, nepasiteisins, tada mes turėtume tęsti spaudimą. Tačiau e, tiesioginis įsikišimas arba kaip opozicijos nariai reikalauja, kad būtų neskraidimo zonos e, sukurtos, tai aš manau, kad tai nebūtų geriausia išeitis. Mes e, turėtume iš esmės e, siekti demokratėjimo šios valstybės ir išvengti tų klaidų, kurios padarytos Libijos atveju. Ačiū. Dabar baigimos pastaboms norėčiau suteikti žodį poniai Ašton. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų jaučiama didžiulė frustracija dėl to, kas vyksta. Tai atsispindi kiekvienose e, pokalbiuose su žmonėmis, su kuriais diskutuoju. Uh, Iš tikrųjų, didžiulis siaubas yra tai, kas vyksta su trijų žmonėmis, sunku tai ir apsakyti. Ir aš norėčiau pasakyti keletą, keletą dalykų, užbaigiant šias diskusijas. Pirmiausia, be abejo, emocinių požiūrių labai Patrauklu yra kalbėti apie visokius koridorius, ne koridorius, išeitis ir panašiai. Tačiau turime suprasti, kad e, Sirijos teritorija siekia apie 80 e, tūkstančių kvadratinių kilometrų ir smurtas veši visur. Reikia suprasti, kad humanitarnės organizacijos e, veikia labai sudėtingomis sąlygomis. Svarbu jų darbą paremti. Turime E, įsiklausyti į jų patirtį ir jų nuomonę. Be to, svarbu, kad pavyktų veikti e, remiantis tuo, ką yra nuveikusi saugumo taryba, nes priešingų atveju situacija ne, nebus išsis, išspręsta. Ir norėčiau pasakyti, kad yra iš tikrųjų labai svarbu pripažinti kad mes kalbame apie, visi apie tas pačias idėjas. Tai nereiškia, kad mes prašome atmesti siūlomus sprendimus, mes tiesiog prašome suprasti, kas iš tikrųjų vyksta. Antra, jungtinės tautos e, nesiūlo e, ginklų embargo, nes nepavyko pasiekti pa, sutarimo. Mes turime priemę sprendimą dėl embargo. Jungtinės valstijos taip pat, Vokietija taip pat regis, e, ketina apsispręsti dėl šito. Ir aš, aišku, kai gausiu papildomos informacijos, jums ją mielai pateiksiu. Be abejo, darome viską, kas yra įmanoma ir dirbame kuo glaudžiau su visomis suinteresuotomis pusėmis, kad pavyktų suvienyti opoziciją Sirijoje. Mes Be abejo, diskutuojame visą laiką, kaip juos suburti kartu, tos opozicijos atstovus, kaip pradėti jų bendradarbiavimą. Reikėtų, kad jie atsisakytų savo skirtumų, pradėtų ieškoti bendrų sąlyčio taškų. Tai yra vienas iš didžiausių ir sunkiausių klausimų. Kitaip tariant, mes ir toliau bandome mėgsti su jais kontaktus, bandome kontaktuoti su kolegomis visame pasaulyje, kad galėtume opoziciją Sirijoje suburti draugien. Dabar šešių punktų planas Kofi Aninono yra paskelbtas, jis tai yra koncentruotas dokumentas, mes turime saugumo tarybos rezoliuciją. Ir galime visi tai rezoliucijai pritarti, visi turės jos laikytis. Be abejo, tebelieka svarbių problemų. Sirijai tai yra labai svarbus planas. Taip pat labai svarbu, kad darbą pradėtų stebėtojai. Turime dirbti kuo intensyviau, kad visi šeši dokumento punktai būtų įgyvendinti. Ir turime teikti visokiojo paparamą e, Kofi Ananu ir, ir saugumo tarybai. Balsusime penktadienį 12 val. diskusijų iš klausimų baigtos. Kitas mūsų diskusijų punktas yra padėtis Birmoje.